Friends, we start the meeting and hopefully all those who will take part in the... Kolegos, pradedame darbą, pradėkime balsuoti. Jau daug kolegų atėjo. Bet pirmiausiai reikia pasižiūrėti, kas iš tiesų atvyko. Reikia užsitikrinti, kad tie žmonės, kurie turi E, dalyvauti balsavimo sesijoje ir yra. Tačiau prieš tai dar norėčiau Jums perduoti Tomo Hendel e, žinę. Jis dėkoja Jums visiems už paramą, už pritarimą jį vėl paskirti komiteto pirmininku. Kol kas jis dar negalėjo atvykti į parlamentą, negali. Dabar jam taikoma chemoterapija. Tačiau jisai tikrai tikisi sugrįžti po poros mėnesių. Norėjau e, perduoti jums tai, kai kas iš mūsų pastaraisiais mėnesiais su juo bendravome tiesiogiai, tačiau jisai norėjo, kad aš pertikčiau šią žinę ir jo reakciją. Tikiuosi, jūs visi turite balsavimo korteles, pasirengę jas esate. Tuomet pradėkime. Nuomonės projektas 2015 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas Europos komisija. Kompromisas numeris vienas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas, už, prieš, susilaikė priimta susilaikę atmesta. Ketvirtasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę priimtas. Keturioliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę atmesta. Penkioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę atmesta. Penktasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę priimta. 18. Tikriname. Penktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 43 balsavus už priimtas. Norėjome aiškiai, kad matytųsi raštu viskas, kad būtų išdėstyti. 18 pakeitimas. Kas už? 18 prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Viskas labai greitai buvo parodyta, nespėjau atmesta. Gal dar kartą galime pamatyti rezultatą? Turime pakartoti balsavimą. 18 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigtas. 18. Atmesta 26 balsavo prieš, 21 už. 19 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta, 20 už, prieš susilaikė priimtas, 21 kas už, prieš susilaikė priimtas. Toliau e, nuomonės e, projektas su pakeitimais, vardinis balsavimas. Vieno balso trūko. Viskas gerai. Balsavimas baigtas. 46 už priimta. Toliau ponios Harkin nuomonės projektas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo biudžeto vykdymo tvirtimas. Pirmasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Prašom pradėti. Balsavimas baigtas. Atmesta 27 balsavus prieš. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, pakeitimas žodžiu, ponas Bašyr ir pranešėja įteikė, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dvyliktasis dalimis. Pirmoji dalis pažymi, kad e, buvo pakoreduoti atlyginimai mažėjimo tvarka, kas už prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. Toliau 12 pakeitimo antroji dalis. Pasitikrinsime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penkių balsų persvara. Trečias kompromisas. Ne, 13 pakeitimas. Ponios Harkin pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dabar trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės projektus pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 45 balsais. Sveikinu ponę Harkin. Dabar pereisime prie Eurofound pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis, už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Toliau. Viskas atkrenta iki devintojo pakeitimo. Balsuosime dėl jo kartu su keturioliktoju, kas už, prieš, susilaikė priimtas, priimti. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuonioliktasis ir devynioliktasis, jie identiškai, kas už, prieš, susilaikė priimta priimti. 20 ir 21 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 48 balsavus už 3 prieš priimta. Kitas, kitas nuomonės projektas, jį taip pat parengė ponia Harkin. ES OŠA, pirmasis pakeitimas, taip pat ir antrasis. Jie yra vienodi, kas už, prieš, susilaikę, atmesti. Trečiasis pakeitimas. Pakeitimas žodžių taip pat pateiktas, ponė Tomč ir pranešėjo pateikė jį, kas už, prieš, susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta priimta ir dabar nuomonės e, projektas su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 48 balsavo už, 3 prieš priimta. Toliau Europos mokymo fondas ETF, ponė Harkin taip pat autorė, e, pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę. Reikėtų pasitikrinti. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Turime balsuoti dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Šeštasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Septintasis kartu su aštuntuoju. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesti. Devintasis Devintasis. Atskirai kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktasis. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktasis. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 13 už, prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas, baigtas. 46 balsavo už, priimta. Toliau. Biudžeto vykdymo tvirtinimas. ES agentūros 2015 finansiniai metai. Pradedame nuo pirmojo kompromiso, kas už prieš susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas. Ne, antrasis kompromisas. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikę. Reikėtų pasitikrinti dėl trečiojo kompromiso. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 34 balsavus už. Devintasis ir dešimtasis pakeitimai kartu, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. E, toliau elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 43 balsavo už. Patvirtinta. Klausimas nuomonės projektas dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimą. ESI fondas. Pradėsime nuo pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, priimta reikia pasitikrinti dėl dvyliktojo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dviejų balsų persvara. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia tikrinti. Prašom balsuoti dėl 13. Balsavimas baigtas. Ar kokiu nors problemu iškilo? Jeigu labai greitai, tai palauksime. Gal padarysite skirtumą. Taigi 13 pakeitimas. E, balsavimas baigtas. Atmestas. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Penkioliktasis. Ne, atkrito. Ne, vis tik netkrito. Penkioliktasis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. 17 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta. 31 už, prieš, susilaikė atmestas. 33 už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 38 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 39 už, prieš susilaikė priimta. 40 už, prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Septintasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 50, 90 pakeitimas, kas už, 50 kas už, prieš susilaikė atmestas. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 61. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 62. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 63 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 71 už, prieš, susilaikė, priimtas. 73 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 atsiprašau. Vienuoliktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 89-asis. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 90-asis. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 90 91. Už, prieš, sulaikė atmestas. 13. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Deš, šimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. Šimtas pirmasis už, prieš, susilaikė priimta. 102 dalimis pirmoji, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė atmesta. 103 už, prieš, susilaikė atmesta. Atkrito? Atkrito vis tik tai, ne? Ne? Balsuosime dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta 41 balsavus už. Toliau kitas balsavimas. nuomonės projektas pasiūlymas dėl tarp valstybinio keitimosi tarp ES ir trečių šalių ir taip ir panašiai, Helgo Stevens. Tai yra pranešimas, antrasis pakeitimas, 20, 21, 22, ne? Dėl antro, 20, 21. Identiški jie yra, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22, kas už, prieš susilaikė priimta. A kompromisas už prieš susilaikė priimta. 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. Ketvirtasis ir 26, kas už prieš susilaikė priimti. 27 už prieš susilaikė priimtas. 28 už prieš, susilaikė priimtas. Penktasis ir 29-asis, 30-asis, bei 31-asis. Balsuojame dėl 30-o. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 31. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36. Ne. 36. Toliau pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Septintasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. Aštuntasis už, prieš susilaikė. Tikriname dėl aštuntojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas 21 balsavus prieš, devintasis pakeitimas kas už, prieš prieš susilaikę. Turime pasitikrinti. Dėl devintojo prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. E, patvirtinta 27 balsai už konstatuojamosios dalys, dešimtasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė atmestas. Šešioliktasis už prieš susilaikę priimtas. C kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Ir balsavimas vardinės, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 49 balsai už. Niekas nebalsavo prie. We move on to um, uh, the... Dabar periname prie Helgos Stevens pranešimo, tai yra nuomonės projektas dėl direktyvos, dėl autorių teisų ir gretutinių teisų informacinėje sistemoje tam tikrų aspektų suderinimo, dalinio keitimo. Pradedame balsuoti nuo A kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. B kompromisas kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 34 pakeitimas kas už? Prieš? susilaikė atmestas. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 36 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. C kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Mm, devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė at... Na, reikėtų pasitikrinti balsavimą dėl dešimto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 28 balsais. 11 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas kas už, e, antras, 16 ir 17 pakeitimai kartu kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. E kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 22 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 23 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. F kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Penktas pakeitimas 526-27 pakeitimai kas už, prieš, susilaikė pritarta. 28 paskutinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas.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 Taigi dabar periname prie kancerogenų ir mutagenų klausimo šių medžiagų darbo vietose klausimų. E, yra keičiama 2004 metų 37 direktyva. Visų pirma, padarysiu įžangą, kadangi esu pranešėja Visų pirma, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų sunku darbą ir apskritai už konstruktyvius pakeitimus. Žinau, kad šis darbas nėra lengvas, nes jis yra labai techninio pobūdžio ir yra daug e, žmonių pasisakančių labai priešingai. Noriu padėkoti visiems, kurie pritarė mano pakeitimams. Jų buvo, jūs tokių buvo nemažai, kai kas pakeitimus teikė pakartotinai. Ypač norėčiau padėkoti už tai, kad buvo pritarta taikymos ryties išplėtimui. Mes susidūrime su gana aktyvia opozicija, aktyviu pasipriešinimu. Faktas tas, kad darbuotojai nėra veiksmingai apsaugoti nuo šių medžiagų. Cheminių medžiagų direktyvos ribinės vertės nėra privalomos, o neščių darbuotojų direktyva neaps, taip pat neapsaugo darbuotojų ir neįpareigoja pranešti apie neštumą, bet mes vis dėlto galvojame ne tik apie neščių moterų, bet apskritai apie vyrų ir moterų apsaugą. Ir kalbame apskritai apie maždaug 3 milijonus darbuotojų, apie jų reprodukcinę sveikatą. Jeigu nereikia tokių pakeitimų, kodėlgi tada Prancūzijoje ir Vokietijoje, pavyzdžiui, situacija pagerėjo, nes e, ten yra nustatytos tam tikros privalomos ribinės vertės e, medžiagoms, e, kurios yra toksiškos reprodukcijai. Jeigu mes sutartume šio klausimu ir sutartume dėl peržiūros nuostatos, galėtume uh, toliau peržiūrėti tekstą, pažiūrėti, kokiu kitų techninių pakeitimų reikia. Čia aš turiu straipsnį apie rezultatus. Tai yra reportažas skelbtas profsąjungų laikraštyje. Tai yra pavyzdys iš Niderlanduose veikiančios likros fabriko, veikiančio likros fabriko. Ten E, ten rašoma apie Dupont gamyklą, apie moterų kovą su darbdaviais. E, buvo siekiama išsiaiškinti, kokį poveikį cheminės medžiagos daro darbuotojų sveikatai tame fabrike. Tie, tiems, kurie pateikė pakeitimus, noriu pasakyti, kad Taip mes stengsimės įtraukti kaip galima daugiau pakeitimų. Taip pat yra pateikta ir subalansuotų pakeitimų, kuriais atsižvelgiama įvairių suinteresuotųjų asmenų mm, nuomonę ir mes tos pakeitimus labai atidžiai išnagrinėsime. Šis komitetas e, remiasi įrodymais paprastai, turiu pasakyti, kad tos ribinės vertės, vertės nereiškia, e, kad nustatomas kiekis, kada medžiaga gali būti laikoma saugia. Iš tikrųjų, jeigu norėtume užtikrinti visišką saugumą, tai mums reiktų uždaryti visas įmonės, kurios naudoja tas medžiagas, o tai nėra realu. Ir šis komitetas e, stengiasi atsižvelgti į realią situaciją ir mm, ribinėmis vertėmis yra stengiamasi atsižvelgti į tai, kokių sąnaudų kyla įmonėms, tai iš dalies yra ir politinis sprendimas ir mes turime į tai atsižvelgti. Aš manau, kad labai svarbu įsiklausyti į suinteresuotų asmenų nuomonę, bet lygiai taip pat svarbu prisiminti, kad tie žmonės, kuriuos, e, kurie susirga vėžių ir tai lemia darbo sąlygos. E, tai yra žmonės, kurie beldžia į mūsų duris, kurie siunčia mums laiškus. Taigi mums tenka atsakomybė. Mes turime galvoti apie tos žmonės, kurie serga, kuriems kyla lygų pavojus. Ir manau, kad mums tenka Mm, labai didelė atsakomybė. Tai, kad mes klausomės visų suinteresuotų asmenų, nereiškia, kad su visais jais e, sutinkame ir galiausiai mums teks e, priimti kažkokį sprendimą. Prieš sutikdama žodį šešiliniams pranešėjams, norėčiau paminėti ir naują komisijos pasiūlytų medžiagų rinkinį. Aš džiaugiuosi, kad komisija E, žengia pirminčioje srityje, manau, tai yra labai geras dalykas, tačiau turiu pripažinti, kad nustebau, nes, kaip jau kalbėjome šiame komitete, tas naujas medžiagų rinkinys yra netoks platus, kaip mes tikėjomės. Mums atrodė, kad komisija mums buvo davusi pažadą. Aš savo pranešimą grindžiau e, tomis idėjomis, kurias mums buvo pranešusi komisija. Komisija teigia, kad naujame rinkinėje bus beveik dvigubai daugiau medžiagų nei dabar yra. Pavyzdžiui, kad bus įtrauktos ir dizelio išmetamosios medžiagos. Ir vis dėlto tikiuosi, kad bus ir toliau įgyvendinama e, ambicingą darbo atvarkę susijusių su pavojingomis medžiagomis. Taigi tiek dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Manau, kad turėčiau pradėti nuo pono Rolang. Prašom, žodis jums. Dėkuoju. Tai tikrai labai sunki, sudėtinga tema, bet jinai labai svarbi. Ta tema svarbi tiek darbuotojams, jų sveikatai, tačiau taip pat yra svarbu ir įmonėms. Ir čia mes turime suvaidinti socialinių partnerių vaidmenį, rasti susitarimą tarp veikiančiųjų asmenų šioje srityje, šiame sektorė. Ir darbuotojų apsaugos politika turėtų būti platesnio užmojo. Taip pat reikėtų padaryti tą politiką pritaikomą, įgyvendinamą vietoje. Taigi turime rasti tinkamą pusiausvyrą, o tai nėra lengva. Iš savo pusės aš patiekiau pakeitimų, aš pritariu mokslinio komiteto darbui, taip pat ir konsultacinio komiteto darbui, kuris atsakingas už sveikatos klausimus. Taip pat remiuosi socialiniais partneriais ir valstybių narių atstovais. Kiekvieną kartą bandome pasiekti susirimo tarp mokslininkų ir socialinių partnerių, bet ne visada to susirimą įmanoma e, surasti, nes yra nesturimų ir tarp mokslininkų, e, ir tarp socialinių partnerių viduje tų bendruomenių. Yra e, nemažai pakeitimų, visų nevardinsiu, nes būtų labai ilgas mano pasisakymas. Uh, E, turime imtis veiksmų, kalbant apie reprotoksinus, tai yra toksiškas reprodukcijai medžiagas. Jau yra pažanga pasiekta šioje temoje. Kitas dosė labai sudėtingas. Tai yra medienos dulkės. Ir čia aš laikausi, pritariu mokslinio komiteto nuomonėje, kad nereikia daryti skirtumo tarp kietosios medienos ir minkštosios medienos dulkių. Nes Dabar jau nebėra to, to skirtumo daroma. Nors išsiskiria nuomonės tarp mokslininkų ir tarp socialinių partnerių. Mes čia remiame socialinių partnerių e, nuomonę 3 mg vienam kubiniam metrui. Bet reikia dar peržiūrėti po penkerių metų e, tas, tas nuostatas, tuos standartus, kad būtų galima prieartėti prie tų ribinių verčių, verčių, kurios rekomenduoja mokslininkai. Čia yra labai svarbu kalbėti apie tas medžiagas, kurios, kurios labai keičiasi, naujos medžiagos kūriamos, e, nauji produktai ir mes turime tiesiog stebėti tą visą procesą. Dėl šešiavalenčio chromo aš taip pat manau, kad tam reikėjo rekomendacijų, mokslininkų patarimų ir aš čia pritariu tai nuomoniai. Dėl kristalinio silicio dioksido Yra įvairios šakos sektorių ir su, tais, su tom šakomis mes stengiamės sudaryti susitarimus. Kai veikiantys asmenys vietoje įmasi veiksmų, mes bandome su jais tiesiogiai susitarti. Vienas e, miligramas vienam kubiniam metrui šešiavalenčių chromo tokia norma, bet taip pat reikia remtis gerąją praktiką, e, e, pažangę patirtimi, kad būtų išvengta neigiamo poveikio darbuotojų sveikatai. Taip pat yra pasiūlymai mm, pakeitimuose, kad, kad neturėtų e, delegat, kad negalėtų komisija viena pati per deleguotusius aktus nuspręsti dėl e, tų e, ribinių verčių, kai yra profesinis sąlytis su medžiaga. Nebūtina rem, ir, ir mes negalime leisti remtis kažkokiais nesminiais dalykais, čia reikia fundamentaliais uh, E, dalykais remtis ir mokslininkų e, rekomendacijomis. Ir komisija, e, tai ką pasiūlė, aš buvau nusivylęs, nes tikėjomės daugiau griežtesnių, konkretesnių pasiūlymų iš komisijos pusės. tas lygis, mūsų siekių lygis, kurį mes nustatome, priklauso labai nuo to, kas vėliau bus daroma komisijoje, kokius iškels komisija tikslus. Aš norėčiau susisiekti su visomis suinteresuotomis šalimis, aptarti, diskutuoti tius klausimus ir stengti siekti supaprastinimo. Ir esu įsitikinęs, kad, kad su pirmininkė, su šešėliniais pranešėjais galėsime veiksmingai dirbti toliau nes kalbame apie labai konkrečius dalykus. Mes turime išsklaidyti žmonių, darbuotojų, įmonių susirūpinimą. Taip pat reikia pasiekti sutarimo ir su taryba. Nes per pastarosius dešimt metų nebuvo jokios pažangos šiame sektoriuje. Ačiū. Dėkuoju. Pone Makintaja yra ECR šešėlė pranešė, bet jos nėra. Ponas Hok, ar jūs ją, jai atstovausite? Dėkuoju, pirmininkė. Pone Makintai atsiprašau už tai, kad negali dalyvauti šiandieninėme posėdėje jinai manęs paprašė perduoti jos nuomonę. Čia mes siūlome skirtingas vertės, kitokias ribinės vertės šešiavalenčių chromui. Komisija patikrino tas ribinės vertės ir tai užtruko keletą, keletas, me, keletą metų, bet tos ribinės vertės turi būti proporcingos ir turi būti grindžiamos moksliniais tyrimais. Pone Makintaja mano, kad šiuo atveju mes turime e, negalime leisti tokių pasiūlymų, kurie leis, priverstų tarsi užstrikti. Čia kalbama apie kristalinio silicio dioksido 0,05 mg pasiūlyme yra. Bet šis, šio lygio yra neįmanoma įgyvendinti, nėra tokių technologijų, kurios galėtų iš, kuriomis remiantis būtų galima įvertinti, išmatuoti tokį lygį, nes jis yra labai mažas. 0,005 mg, taigi tai tiesiog nerealistiška. Kitas dalykas susijęs su reprotoksinais arba toksiškomis reprodukcijai medžiagomis. Tikslas yra sumažinti sąlyti su tais toksinais. Taip pat sumažinti iki minimumo laiką, kurį e, darbuotojai turi sąlyti su tomis toksiškomis medžiagomis kuo žemesnį tą sąlyčio e, lygį reikėtų pasiekti ir čia komisija turėtų paraginti verslą, įmonės, užtikrinti, kad sąlyčio lygis būtų kuo žemesnis. Mes negalime siūlyti tokio lygio, kur yra tokie žemi, kad tiesiog būtų nerealistiška e, tai įgyventinti. Aš jau tai minėjau. Mes esame e, parengę taisyklės, e, kurios saugo darbuotojus šioje srityje. Ir daugiausia tai yra susiję su e, laiko trumpinimu, laiko, kurį darbuotojai turi sąlyti su tomis žalingomis medžiagomis. Bet kai kalbame apie ribinės vertės, būtina jas nustatyti visiems darbuotojams. Bet čia reikia atlikti medicininius tyrimus profilaktinius medicinius tyrimus ir tai vėlgi nėra e, realistiška, tai būtų pernelyg didelė našta sveikatos apsaugos sistemai. Direktyvoje, direktyva yra skirta prevencijai. Taip yra sakoma konstatuojamuose dalyse. Bet aš iš tiesų, aš nelabai įsivaizduoju, kaip būtų galima realiai tai įgyvendinti. tokių labai mažų ribinių verčių įvertinimas, kai kalbam apie likutinį sąlytį, kaip aš jau minėjau, tai yra tiesiog neįgy, neįmanoma įgyvendinti tokių dalykų, neįmanoma to išmatuoti. Ačiū. Dėkuoju. Ponas, ponia Weber, žodis jums. Manau, kad mes visi sutinkame, jog šių diskusijų tema yra ypatingai svarbi. Svarbiausia yra prevencija, kad žmonės nesusirgtų. Suteikti jiems specializuotą pagalbą. Į šį dosiją norėčiau žiūrėti per tokią prizmę, ką reiškia geresnis reglamentavimas. Per dešimtmetį tai gana ilgas laikas peržiūrėti tam tikrą sritį, kur yra ypatingai svarbi Ir tai yra tas laikas, per kurį buvo labai didžiulė mokslinė pažanga. Mes turime įvertinti faktą, kad komisija pateikia tris skirtingus dokumentų rinkinius. Mes suprantame poreikį, kad turi būti mokslinis poveikio vertinimas, bet tuo pačiu metu turime vertinti situaciją, realybę. Yra daug kitų tyrimų atlikta, Finansavimą jiems yra skyrusi komisija ir galbūt geresnis reglamentavimas reiškia nešvaistyti pinigų tris ar keturis kartus tiem patiem vertinimam ar tiem patiem tyrimam. Aš manau, kad parlamente yra daug paramos idėjai išplėsti šios peržiūros aprepti. Taip, jeigu pasižiūrėtume į pakeitimus, daugelis jų pateikti atsižvelgiant į situaciją konkrečiose šalise. Vienose yra aukštesni standartai, kitose žemesni. Dėrybų procese mes turime pasiekti sutarimo. Man atrodo, kad bent jau iki šiol gavome nemažai parašo, paramos dėl to, kad toksiškos reprodukcija medžiagos būtų įtrauktos į direktyvą. Jeigu neklystu, mes kalbame apie mokslinius įrodymus, ir tie repro, reprotoksinai, kurie yra ir kancerogeninės medžiagos, jau yra įtrauktos į kancerogeninių medžiagų grupę. Nepaisant to, visa tai ir bet kas, kas gali pasitarnauti darbuotojų apsaugai, yra svarbu ir būtina tas medžiagas įtraukti. Dar vienas labai svarbus aspektas direktyvoje yra tų standartų gyvendinimas. Ne vien juos įtraukti į direktyvą, įrašyti juodam balto, bet ir pasirūpinti, kad tai būtų gyvendinta praktikoje. Šią prasme mes ko gero turėsime dėrybų metu aptarti tai, kai kalbėsime apie pakeitimus. Vienas aspektas dėl kurio aš nesu iki galo tikra. Jis susijęs su testinė darbuotojų sveikatos stebėsena. Netgi po to, kai jie nebedirba toje darbo vietoje. Nes jeigu sveikata, darbuotojų sveikata pablogėja, tai tai pasimatys tik tai vėliau po tam tikro laiko. Ar realistiška yra tai, kad darbdaviai įmonės atliktų tokią savo darbuotojų stebėseną? Ar tai reikėtų traktuoti kaip uh, visuomenės sveikatos dalį ir kažkokį uh, valstybinį mechanizmą sugalvoti, uh, pagal kurį būtų tikrinami ir stebimi buvę darbuotojai? Visus tos dalykus mes galėsime patiksinti tuomet, kai susitiksime aptarti pakeitimus, stengsime pasiekti kompromisu. Nes man pačiai reikia žinoti, kaip mano politinėje frakcijoje aš turėčiau paaiškinti pritarimą vienam ar kitam pakeitimui. Kai kurie aspektai man yra ne iki galo aiškus. Bet kad ir kaip būtų, mums reikia siekti pažangos, dirbant su šia direktyva. Ačiū. Thank you. Uh... Dėkuoju. Patrik Jerik Guo šešėlinis pranešėjas, jo nėra, ar kažkas jam atstovauja? Ne. Tuomet Karima dėl žaliųjų, ar ji yra šešėlinė pranešėja? Irgi ne. Laura Agė, žodis jums. Sì, si, grazie Presidente. Non è... Ačiū pirmininkė. Nebuvo lengva dirbti aiškiai, apčiopiamai prie šio dosie. Ši direktyvos peržiūra kancerogenų direktyvą, iš esmės, jie buvo siekiama tą peržiūrą trijų tikslų. Visų pirma, sąlytis e, kristalinio silicio dioksidui ir ribinių verčių nustatymas. Tai yra trečiame priedė tos ribinės vertės. Deja, susidūrėme su daug nemažai sunkumų. kol kas mes negalime kažkaip konstruktyviai dirbti. Pavyzdžiui, yra e, verslas, sektoriai, kurie dirba keramikos srityje. Ir kiekvieno daikto gamybos ciklas, e, objekto gaminių, į kuriuos įeina kristalinio silicio dioksidas. Ir kai ta žalivinė medžiaga yra transportuojama ilgai dideliais atstumais, tai tuomet susidaro labai daug galimybių tam žalingam sąlyčiui su kristalinio silicido dioksidu. Ir jeigu ir tuomet mes turime nustatyti reikalavimus, kad būtų ta medžiaga kažkaip sulaikoma, kad būtų mažiau žalingas sąlytis ir tuomet labai didžiulė našta tenka uh, E, verslui, įmonėms. Labai sunku rasti paskatų valstybės lygių. Aš bandau, bandžiau konstruktyviai dirbti, pažiūrėjau, siūlyti prievolę, kad būtų atskiri apsaugos mechanizmai nustatyti, Nes jeigu yra kolektyvinės prevencijos priemonės, tai dažnai jos yra netvarios, tai reiškia didžiulės sąnaudas verslui ir tai reiškia, kad tiesiog nėra paskatų. Taigi galtinis tikslas turėtų apskritai panaikinti tokias kancerogenės medžiagas, jų naudojimą ir pasistengti maksimaliai apsaugoti darbuotojus. Galbūt kolegos žino daugiau apie tai bet šioje direktyvoje nieko nesakomo apie individualią apsaugą. Nepamirškime, kai turėjome atvejus susijusius su asbestu, dažnai darbuotojų žmonos mirdavo, nes jos plaudavo savo darbuotojų įrankius ir įrangą, savo vyrų įrangą, kurios naudodavo uh, E, vyrai darbe ir tokiu būdu apsinuodydavo as, asbestų, būdavo sąlyti su ta žal, kenksminga medžiaga. Mes turime apie tai pagalvoti, kad galime išgelbėti žmonių gyvybės. Toliau ribinės vertės medienos dulkėms, kietosios medienos ir minkštosios medienos dulkėms. Atsižvelgiant į naujausius įrodymus. Idėja buvo tai suderinti su trečiojo priedo ribinėmis vertėmis. Mes gavome rekomendacijas iš SCEIL. Ir ten buvo kalbama, kad reikia atlikti ribinių verčių peržiūrą. Kitas dalykas direktyvoje, tai trečiame priedė nustatyti dar dešimčiai, papildomai dešimčiai koncerganinių medžiagų ribinės vertės. Bet jei šitas tikslas buvo sustabdytas, šitas siekis buvo sustabdytas pakeliui. Žymiai daugiau nei dešimt buvo medžiagų, kurios buvo įvardytos kaip kancerogeninės medžiagos. Ir komisija pasiūlė dar išsameu panagrinėti ir daugiau medžiagų įtraukti. Tokiu būdu turėtume apsaugoti darbuotojus, kai kalbam apie jų sveikatą ir saugumą. Mes turime nustatyti tvarius, aiškius ir įgyvendinimus tikslus ir pasiūlymus. Dažnai mes e, turime atsižvelgti ir į verslo padėtį, kai verslui tenka išgyventi sunkiamis rinkos sąlygomis kai, tarkim, ver, verslas ar, ar rinka verčia įmonės mažinti tam tikras sąnaudas. Bet kaip mes galime pasirūpinti darbuotojų sveikata? Pirmiausia, mums labai trūksta epidemiologinių tyrimų, kurie mums leistų įvertinti, kas vyksta įvairiose bendruomenėse, darbuotojų grupėse. Pavyzdžiui, kai kalbame apie sąlytį su asbestu, mes žinome, kas atsitiko per daugelį metų. Ir nebuvo atlikto jokio realaus mokslinio tyrimo dėl tų lygų, kurias sukelia asbestas. Buvo kalbama tik tai apie tas lygas, kurias die, tiesiogiai sukelia asbestas asbestas, bet nebuvo kalbama apie kitas šalutinės ar gretutinės ligas, kurios gali kilti dėl e, sąlyčios asbestų ir kitomis kancerganėmis medžiagomis. Jeigu turite sąlyčį su kristalinio silicio dioksidu milteliais, tai nebūtinai tik tai viena liga gali susirgti, galite susirgti, gali atsirasti ir kitokių e, sveikatos būklių. Čia reikėtų daugiau mokslinių tyrimų. Tai mums taip pat padėtų ir pereinamojų laikotarpių. Perinant prie veiksmingesnės uh, darbuotojų sveikatos apsaugos. Komisija dirba uh, atskirais etapais, bet mes negalime rūpintis žmonių sveikata etapais. Nes tarkim, jeigu šiandien e, e, darbuotojas turi sąlytį su kancerogeninė medžiaga, tai tam tikrų momentų tas asmuo susirgs vienai ar kita lyga ar, ar, ar, ar būklė, būtent dėl to, kad turėjo sąlytį su ta kenksminga medžiaga. Mes turime uždrausti kenksmingas medžiagas ir jas keisti kitomis, nekenksmingomis. Bet ką turime dabar daryti? Jeigu kiekvieną medžiagą uždraudžiame, atsiranda daugybę naujų kitų medžiagų, kurios nėra tiek kenksmingos ir jas galima naudoti kaip pakaitalus. Merci, Madame la Présidente. Euh, sur ce dossier, il apparaît au fur et à mesure euh, des avancées qu'il y a de nombreux points. Ačiū pirmininkė. Na, žvelgiant į šį dosiją, akivaizdu, kad yra daug dalykų, kuriuos mes turėtume dar išsiaiškinti. Mūsų darbo uh, Pradinis tikslas buvo pateikti nuomonę dėl siūlomų priemonių. Akivaizdu, kad reikėtų nusistatyti prioritetus. Pirmas prioritetas yra sugebėti pakeisti medžiagas ir atsisakyti tokių medžiagų, kurios daugumoje Europos valstybių narių laikomos kancerogeninėmis. Jeigu nepavyksta tų medžiagų e, pakeisti, tai svarbus tampa antras prioritetas, e, tai yra darbuotojų apsauga. Ir trečia, reikia e, nustatyti dozes, nes net ir mažos dozes gali būti kancerogeninės. Ir be to dabar vis labiau atsiranda tokių lygų, kurias sukelia keli veiksniai. Ir vis išaiškinama vis daugiau kancerogeninių medžiagų ir vis daugiau Europos šalių nustato keleto veiksnių sukeltą vėžį. Ir Pirmininkė, jūs sakėte, kad reikia eiti pirmin, jūs e, sakėte, kad reikia e, galvoti apie reprodukciją į tostiškas medžiagas. Mes e, tam neprieštaraujame ir daugelį nacionalinių nomenklatūrų yra nurodomos šios kancerogeninės ir mutageninės medžiagos, bet mokslinių požiūrių ne visada tada mm, aišku, kokia dozė, kokios sąlyčio dozė sukelia vieną ar kitą lygą. Ir mes vis dėlto turėtume labai rimtai vertinti šį klausimą. Mes visi susidurėme su e, techninėmis detalėmis, kurios galbūt mums ne visiškai yra aiškios. Ir mm, reikia atsižvelgti į mokslinės rekomendacijas, tam tikroms e, medžiagoms taikyti griežtesnį požiūrį, kitoms ne. Kitas dalykas, mūsų frakcija norėtų, kad atsirastų direktyvoje atsargumo principas ir kad būtų numatyta reguliari peržiūra tų medžiagų, kurios nėra dabar e, pranešimo sąraše. Ir yra pasiūlytos šešios ar septynios medžiagos. Aš manau, kad reikėtų galvoti apie kitas medžiagas, kurios laikomos kancerogeninėmis. Kai kuriuose valstybėse narse reikia, kad jos būtų įtrauktos į būsimus pranešimus. E, toliau. Ribinės vertės kelia daug problemų. Visų pirma, dėl, kalbant apie priemonės, atrodo, kad techninės priemonės, kurios yra taikomos, skiriasi įvairiose valstybėse narėse ir e, kai kurios ribinės vertės kurios yra nustatomos, yra labai mažos, o mums reikėtų pusiausviros ir būtent e, dėl to e, reikia galvoti apie peržiūrą, bet čia mes kalbame apie daugybę darbo vietų ir kalbame ne tik apie darbo vietas Europoje reikia galvoti apie kietosios sąlytį su kietąją medieną ir tai aktualu ne tik Europoje, yra daug trečiųjų šalių, kur ten yra aktualu, pavyzdžiui, ypač Kinijoje. Ir jeigu nebus taikomos e, vienodos taisyklės, Mm, gali būti, kad mes pirksime medieną, kuri buvo iš anksto apdirbta tokiomis sąlygomis, kurios yra nepriimtinos medicinių požiūrių. Taigi yra daugybė elementų, kuriuos mes dar turime nagrinėti ir tikrai dalyvausime šiame darbe, kuris tikiuosi bus rezultatyvus. Mūsų vaidmuo ir mūsų atsakomybė yra labai svarbus. Na, bet turiu pasakyti, kad aš esu šiek tiek nustebusi, kad nėra vis dėlto didelių pastangų e, e, eiti pirmin. E, manau, kad reikia nagrinėti tas medžiagas, kurios yra aktualios. Mūsų nuomonė, dabartinės pastangos nėra pakankamos. Taigi, pirmininkė, aš esu pasirengusi dirbti iš vien su jumis ir dalyvauti diskusijoje. Thank you, Mr. Bach. Floor is yours. Ačiū, ponas Bak. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti komisijos pasiūlymus. Na, negaliu jų iš tikrųjų vertinti. Nemanau, kad tie pasiūlymai yra labai drąsūs, bet vis dėlto jie kelia nemažai klausimų. Uh, nežinome, kas bus daroma, kada tai bus daroma. Man atrodo, kad trūksta nuseklumo šiame dosie. Be to, taryba yra netgi dar mažiau linkusi kažką daryti. Mes visi žinome, kokia yra tarybos pozicija. Ir dėl šios priežasties, man atrodo, kad mes parlamente su pirmininkė ir kai kuriais šešėliniais pranešėjais tikrai puikiai padirbėjome. Europos parlamentas e, labai drąsiai elgėsi nagrinėdamas šį dosiją, turi didelių užmojų. Žinoma, mes turime suprasti, kad mūsų laukia sunkios dėrybos. Man asmeniškai šis dosija labai primena visą e, su dizeliu susijusi skandalą. Mes žinome, kokia yra problema, kokia žala padaryta. E, diskutuojame apie vertes, apie laiką ir tuo pačiu metu susitaikome su tuo, kad e, per tą laiką, kol diskutuojame daugelio žmonių, daugelio žmonių sveikatai, kils pavojus. Tik mes lik ir susitaikome su ta gretutinė žala ir tai yra tikras skandalas taikymos ryties išplėtimas įtraukiant toksiškas reprodukcijai medžiagas yra geras dalykas. Mm, tačiau reikia ir mokslinių duomenų. Galima šią problemą spręsti emocinių požiūrių arba mokslinių požiūrių. Aš manau, kad mes kaip parlamentas turėtume vadovautis mokslinių požiūrių. Mūsų požiūris turi būti grindžiamas moksliniais tyrimais ir tyrimais E, vertėmis, e, ribinėmis vertėmis, kurios jau yra nustatytos įvairiose valstybėse narėse. Aš nemanau, kad turėtume leisti kitiems sakyti, kad tai neįmanoma, kad to neįmanoma įgyvendinti. Yra nemažai valstybių narių, kurios yra nusistačiusios labai griežtus standartus. Ir manau, mums būtų pravartu laikytis tų standartų. Ačiū dabar žodis ponui Becker. Ačiū pirmininkė. Na, šioje diskusijoje išriškėjo tas pats vienas dalykas. Man atrodo, kad mums, mes visi esame vienodai susirūpinę ir stengiamės padaryti kaip galima daugiau. Nesupraskite manęs neteisingai, aš nenoriu prieštarauti tam, ką sakė pranešėja 21 pakeitime kur kalbama apie e, ribinės vertės nustatomas keraminiam pluoštui, bet yra norima kai kurias ribinės vertės mažinti, bet iš tikrųjų rezultatas yra, bus tas pats. ir tai nereikš didelių sąnaudų. Tik jeigu rezultatas tas pats, negalime žiūrėti į mokslinius duomenis ir sakyti, kad na, jeigu mirčių skaičius yra toks pats, tai yra nulis. Ir jeigu nukenčia 790 žmonių ar 800 žmonių, na taip, yra tokie skaičiai, tačiau čia atsirašančios sąnaudos bus milijoninės. Taigi aš bandau gilintis ir į šį veiksnį, bet manau, kad jeigu poveikis veikatai yra toks pats, tai galbūt neturėtume sukelti tokios įtampos darbo rinkoje. Na žinoma, čia keliami labai pagristi klausimai, turime galvoti apie tai, kaip gerinti visuomenės veikatą. Bet aš norėčiau paprašyti pranešėjos dar kartą pasigilinti į šį klausimą ir pagalvoti apie 21 pakeitimą ir e, įmanomus variantus. Aš gal teikčiau pirmenybę antram variantui, o ne e, trečiam, nes poveikis sveikatai bus tas pats. Gal būtų įmanoma tai padaryti. Thank you. Uh, I can't see that. Dėkoju. Niekas daugiau nenori pasisakyti. Keletas pastebėjimų. Nes mes dar nieko nenusprendėme dėl to, ką mm, pasiūlysime komisijai. Viskas, ką siūlome ribinės vertės, medžiagos, jos jau naudojamos įvairiose pasaulio dalyse, valstybėse narėse, JAV, Dabar um, išsamei nekalbėsiu apie viską. Mes uh, norime turėti savo sąrašą ir norime neatsilikti. Jeigu žiūrime sąrašą, mes nenorime atsilikti, nenorime atsidurti to sąrašo apačioje, lyginant save su kitomis pasaulio dalimis. Bet turime ir realiai žiūrėti, nes nariai nori, kad mes būtume realistai. mes turėtume būti priekyje ar viduryje, turime galvoti, ar konkuruosime su kitomis pasaulio dalimis, ar lyginsime save. ir siekti reikia neatsidurti sąrašo pačioje. Ir bent jau viduryje turime siekti išlikti, tiksliau atsidurti, nes kol kas ten dar nesame. Ir kaip kažkas sakė, Būtų įdomu sužinoti, kodėl atsirado papildomų dalykų iš komisijos. Keletas rinkinių. Ir vėliau aš suteiksiu žodį komisijai, kad būtų galima tiksliau sužinoti, ką e, planuoja komisija daryti. Ir taip pat kaip siekti daug ir tuo pačiu metu būti realistais. Vyks por šešėlinių pranešėjų susitikimų per ateinančias savaitės. Galime, turime prisiminti, kad reikia realistiškai elgtis, bet taip pat reikia ir tvirtos pozicijos. mes, kaip Europa, negalime atsidurti sąrašo apačioje. Galvokime ir kokia yra padėtis darbo rinkoje. Daug europiečių miršta nuo vėžio, e, kurio susirga dėl darbo sąlygų. Tai yra pirmas pasikeitimas nuomonėmis. Ir man atrodo, kad mes visi daugmaž sutarėme. Reikia suprasti, kad tai yra tikrai prioritetinis klausimas mums. Ir dar jums leidus norėčiau suteikti žodį komisijai. Kad galėtume gauti tikslesnės informacijos ir kad galėtume įsiaiškinti, kokio užmojo jūsų yra siekiai. Prašom. Labai ačiū, gerbimo pranešėja, šešėlė pranešėja, gerbimi nariai. Pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už Jūsų puikų darbą, už Jūsų siekis, Jūsų norą dirbti toliau šioje labai svarbioje srityje. Mes labai džiaugiamės girdėdami, kad jums taip pat norisi užtikrinti kaip galima geresnę darbuotojų apsaugą šioje svarbioje srityje. Galbūt trumpai pakalbėsiu apie tai, apie tai, ką jūs minėjote per diskusiją jums leidus. Mes manome, jog labai svarbu dirbti toliau su pirmoju rinkiniu, nes dirbama jau seniai, kaip jūs žinote. Ir tai yra tarsi ratas. Mes turime, atsižiūrėdami į naują informaciją, atnaujinti e, sąrašus Bet kai atsiranda naujos mokslininkų išvados, mes taip pat turime e, susitikti su socialiniais partneriais ir atlikti poveikio vertinimą. Kaip jūs minėjote, tam reikia daug laiko ir viskas e, klaustosi tuo pačiu metu gana sparčiai. Ir mes dabar turime susitarti dėl šio rinkinio, o komisija privalo vertinti toliau faktus atsiradus naujai informacijai. Mes iš tiesų kasdien peržiūrime e, medžiagas. Jūs minėjote ir antrąjį rinkinį. Jame nebuvo visų medžiagų, kurių jūs tikėjotės, taip tai yra teisinga, tiesa. Bet priežastis to yra ta, kad mums reikia patikimos informacijos trišalėme komitete, apie tai esame kalbėjome ir paskui reikia atlikti išsamų poveikio vertimą. Tokios yra mūsų prievolės kaip komisijos ir E, dėl kai kurių medžiagų nebuvo įmanoma to padaryti. Sausį jūs minėjote dizelinį kūrą. Buvo tam tikrų neiškumų dėl apibrėžimo teisinio. Tačiau manau, kad mes pateiksime išsamesnį pasiūlymą šiek tiek vėliau. Prieš baigdama Norėčiau paminėti, kad patvirtintas komunikatas dėl saugos. E, jisai pasirodė tą dieną sausi, kai buvo pristatytas antras renginys. Turime labai išsame e, toli siekiančią programą. 18 metų pradžioje bus e, pateiktas pasiūlymas dėl trečiojo rinkinio, jame bus daugiau medžiagų, bet mes e, dirbsime ir toliau, tirdami kitas medžiagas, nagrinėdami, kurios nebūtinai yra karcinogeninės, e, sukeliančios vėžį. Ir bus pateiktas gana greitai pretenčius mėnesius komitologijos pasiūlymas tikiuosi, kad mes turėsime galimybę jums pateikti naują pasiūlymą, antrąjį pakeitimą šiek tiek vėliau ir galbūt jis bus išbaigtesnis. Labai ačiū. Dėkoju. Tikėjomės, tikimės, kad taip ir bus. Tai taip pat reiškia, kad komitetas labai susidomėjęs šį klausimą seka. Mes e, labai praktiškai viską žiūrime, esame realistai, bet taip pat norime pasiekti daugiau, nes pernelik daug europiečių miršta dėl to, kad jie susiduria su medžiagomis, dulkėmis ar kitais elementais darbo vietoje. Taip, iš tikrųjų labai daug europiečių miršta nuo vėžio. Dėl to, kad jie susiduria su pavojais darbo vietoje. Yra skirtumų tarp valstybių narių, nes kai kurios E, užtikrina labai žemo lygio apsaugą, kai kurios turi taisyklės ir mes norime, kad tokios griežtos taisyklės būtų visoje Europos Sąjungoje. Nemanome, kad įmonės kai kuriuose šalyse galėtų nesilaikyti aukštų standartų, kai kitose šalyse jie yra labai griežti, tai yra nesažininga. Reikia, kad valstybės narės uh, užtikrintų tokią pat paramą, tokias pat griežtas, panašiai griežtas taisyklės. Nu, pasižiūrėsime į tai, kas e, daroma jungtinėse valstijose, tai pamatysime, kad apsaugos lygis yra kur kas aukštesnis nekantriai laukiame galimybių toliau padirbėti šioje srityje ir tikimės, kad komitete e, sutelksime tikrai vieningą požiūrį, nuomonę, taip pat bendrausime su komisijos atstovais. Dirbsime rengdami šešėlinių pranešėjų susitikimus ir komitete diskutuosime, taip pat rengsime pranešimų. Ar dar kas nors norėtų pasakyti prieš baigiant svarstyti šį klausimą? Ne. Tuomet pereiname prie kito klausimo Europos pramonės skaitmeninimas. Turbūt nėra daug cheminių medžiagų šioje srityje. Ne, nėra daug cheminių medžiagų ne, iš, neatsiranda jų skaitmeninant pramonę. Pone Lauris, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. Komisijos dokumentas dėl Europos pramonės skaitmenimo yra jau pasenę, sakyčiau. Pernai balandžio 19 jis buvo pateiktas, paskelbtas Pagrindinis komitetas yra ITRE šiuo klausimu. Mes pasižiūrėjome komisijos dokumentą, ten yra 15 puslapių, o iš jų tik pusantro puslapio yra susijęs su žmogiškaisiais ištekliais žmonėmis, o 13,5 susijęs su technologijomis, mašinomis, duomenimis ir panašiais dalykais. Todėl labai svarbu mūsų komitetui e, išsakyti tvirtą nuomonę, įnešti tvirtą indėlį. Įtrė tai pranešimui, dėl to mes renkėme nuomonę ir esu labai laiminga, kad turiu garbės būti nuomonės referente, kadangi ir, uh, e, skaitmeninė, skaitmeninis elementas Europos ekonomikai man yra labai artimas. Iš tų 15 puslapių komisijos dokumente Daugiausiai e, kalbama apie švietimą, apie tai, kad reikia e, užtikrinti įgūdžius darbo jėgos, tačiau nei vienos eilutės apie socialinę apsaugą ir apie tai, apie ką mes komitete svarstome ir ką laikome svarbiausiais dalykais. Aš siūlau galvoti apie tokius dalykus. E, pavyzdžiui, reikia e, kryptingai dirbti socialinio švietimo politikoje, nedarbo mažinimo srityje. Yra dideli skirtumai tarp šalių ir regionų dėl skaitmeninimo. Reikia renkti darbuotojus, bet taip pat ir vartotojus, verslininkus Reikia skatinti juos visus dalyvauti skaitmeninėje ekonomikoje. Vyksta labai svarbios išsamios diskusijos apie darbo rinkos skaitmenimą, apskritai apie darbo vietų struktūrą ir jų turinį kai kurios prognozijos labai liūdnos, e, pavyzdžiui, kad apie 40 ir 50 darbo vietų dings dėl automatizavimo, EBPO taip pat atliko analizę, išvados netokios liūdnos, e, bet kas yra įdomu, kas pastebėta, kad keičiasi darbo turinys, užduotys esmė darbo yra kitokia, reiškia, kad žmonėms reikia naujų įgūdžių, reikia stiprinti įgūdžius ir prisitaikyti jiems. Jeigu žiūrėsime į grupės, kurios e, pirmiausiai susijusios yra su šiais pokyčiais, tai pamatysime, kad tai yra darbuotojai turintis e, žemus įgūdžius, jų e, kvalifikacijos keitimas ir šiaip yra labai sudėtingas. Yra ir kitų problemų, kurias e, turėtume, mano nuomonė, minėti mūsų nuomonėje, tai yra socialinė apsauga. Šiandien rytą kalbėjome apie tai, kad kinta darbo pobūdis, atsiranda e, vis daugiau mažų garantijų darbo, e, platformomis pagrystas darbas ir panašus dalykai ir nėra pakankamai socialinės apsaugos, e, sunku palaikyti ir socialinį dialogą. Galime pasiūlyti mūsų e, kaip komiteto e, minčių apie tai. Taip pat reikia galvoti apie tvirtus ir konkrečius žingsnius. Yra taip pat ir socialinių teisų klausimas, vienodos lygios teisės žmonėms dirbantiems atitinkamuose darbo rinkos segmentuose, kaip kad skaitmeninėme. Naujoji karta e, jaunų žmonių skaitmeniai įgūdžiai kur kas stipresni, jau baigiant mokyklą. Ir tie žmonės yra labai judus, jie lengvai keliauja iš šalies į šalį, ne tik ES viduje, bet taip pat vyksta į ją, Vikinija grįžta Ir tie žmonės negalvoja apie tai, kas bus, kai jie e, bus vyresni, kokių sveikatos problemų turės. Ir tai reiškia, kad mes turime tų e, dalykų nepamiršti socialinių garantijų, socialinės apsaugos tokiems žmonėms, kurie patys galbūt dar dabar negalvoja apie tai. Tačiau mes turime jais pasirūpinti. Kitas dalykas - įgūdžiai mokymas. Labai dažnai skaitmeniniai įgūdžiai vertinami penelik techniškai kaip kompiuteriniai įgūdžiai. Tačiau komisijos dokumente yra tam tikrų užuominų į tokius dalykus kaip e, didieji dideli duomenys. Tai tampa tarsi būdas problemams spręsti ne tik viešo administravimo srityje, bet ir versle. Tai reiškia, kad darbuotojai beveik visuose sektoriuose turi būti pasirengę vienaip ar kitaip e, dirbti su tais dėliais duomenimis, bet e, bendrojo lavinimo programuose nėra nieko apie tai, jau nekalbu apie specializuotas žinias e, verslo programuose ar panašiai, bet reikia ieškoti galimybių spręsti tas problemas. Dar viena visiškai naujas rytis. Mes ką tik tai kalbėjome apie profesinę sveikatą ir saugą. Ir atsiranda rizika susijusi su darbu skaitmeninėje srityje. Tai nėra tik tai fizinės sveikatos dalykas, bet atsiranda daug įtampos, e, neurologinių, psichologinių elementų ar problemų dirbant tokį darbą ir labai sudėtinga įvertinti tuos dalykus ir užtikrinti tam tikrus standartus. Mes turime daugiau dėmesio tam skirti ir tai akcentuoti mūsų nuomonėje. Trumpa labai mano nuomonė, jos projektas. Aš tikiuosi, kad komiteto nariai bus aktyvus, aktyviai siūlys pakeitimus. Jau kai kurios mintys e, rutuliuojasi, komitetas e, pateikė tam e, tikrus dalykus, kaip pasiūlymus įtrė komitetoje, reikia padirbėti su įtrė e, nariais, kad turėtume gerų rezultatų. Galėsime apsvarstyti pasiūlymus. Pakeitimus galima pateikti iki sausio 31 dienos, taigi laiko nėra daug. Prašau jūsų dirbti aktyviai ir skatinu jūs gilintis šį klausimą. Strasbūro e, savaitę, antradienį vasario 14 vyks šešėlinių pranešėjų posėdis, jeigu reikės antrą surinksime kovo pirmąją savaitę, septintą, kad pasirenktume e, nuomonės tvirtimų komitete e, antrą kovo savaitę. Dėkoju, ponė Lauristin. Nematau PP e šešėlinio pranešėjo. Atsiprašau. Ehm, jūsų pavardės nemačiau. Pone Jezlovietska, prašom. Dėkoju, pirmininkė. E, mūsų šešėlinis pranešėjas yra Kšištofas Hetmanas, tačiau negaliu atvykti šiandien į posėdį ir aš e, pasisakysiu jo vardu, pristatysiu jo nuomonę. Pramonės skaitmeninimas E, turi labai daug pozityvių dalykų, pavyzdžiui, užimtumo didinimas. PricewaterhouseCoopers 15 metais pastebėjo, kad daugiau kaip 150 milijardų papildomo pelno bus uždirbta skaitmenimo pagalba. Tai yra nepaprastai didžiulis postumis mūsų ekonomikai tačiau taip pat matome ir daug kliūčių. Mums bus labai sudėtinga suvaldyti potencialą 60 procentų didelių, 90 procentų mažų įmonių. Mano, kad dėl skaitmenimo kils sunkumų. pusė darbuotojų ES mano, kad jie neturi pakankamai įgūdžių, e, kurie leistų jiems dirbti e, skaitmeninėje aplinkoje darbe. Taigi spaudimas didėja ir skirtumas e, mūsų ir JAV dar padidės tarp mūsų ir JAV. Pernai ponas Hetmanas dalyvavo seminare. Buvo lyginamas tame seminare JAV ir Europos ekonomikos. Europa buvo kaltinama tuo, kad nerim, nepakankamai rimtai žiūri į skaitmenimą ir kad mes e, savo konkurencingumą greuname šio požiūriu. Mums reikia keisti mąstymą reikia pasinaudoti galimybėmis, e, kurias mums siūlo skaitmenimas. Tai susijęs su įgūdžiais žmonėms reikia daugiau lankstumo, jie turėtų e, turėti gebėjimą stiprinti, galimybę stiprinti savo įgūdžius. Taip pat e, turime prisiminti, kad įmonės skaitmenimas reiškia, kad valstybės narės ir komisija turi e, įgyvendinti tam tikras užduotis. Reikia plėtoti taip panamus švelniuosius įgūdžius. Ir tai turi prasidėti anksti dar mokykloje. Nemanau, kad skaitmenimas keltų grėsmę darbo rinkai. Jeigu mes teisingai spręsime problemą, tai sukursime realių galimybių. Tačiau ponas Hetmanas taip pat norėtų pateikti keletą pakeitimų. Ačiū. Uh, uh, uh, Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kalbėtoje KR frakcijos vardu ponas Lotovskijai. Ačiū. Dėkuoju, kad parengėte šį tekstą. Nagrinėjame labai svarbę temą. Ir reikėtų kalbėti ne tik apie skaitmeninimo privalumus. Ši skaitmeninimo revoliucija, kaip ir visos revoliucijos, kelia pavojų darbo jėgai, darbo vietoms ir komisija turėtų į tai pasigilinti. Skaitmeninė revoliucija reiškia ne tik naujas priemonės ir naujus bendravimo būdus, tai siejasi ir su e, darbo pasauliu. Net ir e, atlikdami rankinį darbą, fizinį darbą, turime turėti skaitmeninių įgūdžių ir visi, kas rengiasi įeiti į darbo rinką, tie, kurie mokosi mokykloje ar kolegijoje, turės turėti skaitmeninių kompetencijų, kaip ir tie, kurie jau dirba. Taigi, darbdaviai turės taip pat užtikrinti reikiamus mokymus. Aš džiaugiuosi, kad šioje nuomonėje į tai yra atsižvelgiama. Mokymas ir švietimas yra labai svarbus darbo rinkai. Skaitmeninė atskirtis neturėtų sudaryti tokios situacijos, kai vyresni žmonės lieka nuo šalyje. Turime stengtis panaikinti skaitmeninę atskirtį tarp įvairių uh, darbuotojų grupių. Tai reiškia, kad siekdami apsaugoti darbuotojų interesus mes turėtume stabdyti šią skaitmeninę revoliuciją. Pateiksiu pavyzdį. Yra taikomi nauji darbo metodai, grindžiami skaitmeninėmis platformomis. Tų platformų atsiradimas sukūrė tokią situaciją, kai reikia reaguoti – ir pritaikyti galiojančias taisyklės. Tačiau kyla tam tikra gynybinė reakcija ir tai reiškia, kad vartotojų lūkesčiai netitinka lūkesčių tų žmonių, kurie teikia paslaugas. Žinoma, mes turime išlaikyti pagrindinės teisės, e, išsaugoti darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės. Pavyzdžiui, turime apsaugoti darbuotojų teisę į e, reguliarų poilsį, bet lygiai taip pat turime reaguoti ir į paklausą. Turime taip pat pagalvoti ir apie tos žmonės, kurie augina vaikus dalykus. E, galbūt čia būtų galima taikyti nuotolinio darbo modelį, kad tie žmonės neliktų atskirti. Kitas dalykas - galimybės naudotis internetu. Prieiga prie interneto labai smarkiai skiriasi nuo to priklausomai nuo to, kur yra žmogus, kokioje šalyje yra. Pavyzdžiui, yra tokių kaimo vietovių, kur interneto prieiga nėra labai gera ir čia reikia investicijų o tai galėtų padėti kurti darbo vietas. Pateikiau savo pastabų santrauką, e, šiaip savo pastabas pateiksiu pakeitimo formą. Ačiū dabar Aldė frakcijos vardu, kalbės ponas Selimovič. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai, poniai Lauricin, už tai, kad jį pateikė pranešimo projektą. Manau, jis yra geras pagrindas mūsų darbui. Aš Esu naujas šiame, šiame komitete ir šis pranešimas man naujas, taigi atsiprašau, jeigu pakartosiu tai, kas jau buvo pasakyta. Pirmiausia, manau, reikėtų pasakyti, kad labai džiaugiuosi e, tais pokyčiais, kuriuos atnešė skaitmeninimas, nes skaitmeninimas e, turi didelį potencialą užtikrinti darbo vietų kūrimą, augimą ir konkurencingumą. Tuo pačiu metu pripažįstu, kad tai kelia tam tikrų iššūkių organizuojant darbą. Aš tai suprantu, bet kaip liberalas vis dėlto matau tai kaip galimybę sukurti daug naujų darbo vietų Europoje. Švedijoje, mano šalyje, pramoninis sektorius skatina ekonomikos augimą. Ir ten sukurtos darbo vietos svariai prisideda prie klėstėjimo ir gerovės sistemos. Ir manau, kad dabar atėjo laikas skirti prioritetą pramoniniam sektoriui, kad jis būtų skaitmen, skaitmeninimo lyderis. Reikia išnaudoti skaitmeninimo potencialą ir kurti kokybiškas darbo vietas Europoje. Pateiksiu pavyzdį. Yra milžiniškas darbo vietų kūrimo potencialas e, elektronikos pramonėje ir iki 2020 metų šiame sektorijoje galima sukurti iki 20 milijonų darbo vietų. Dauguma tų darbo vietų yra sukūriama pradedančiose įmonėse, įmonėse startuolėse. Taigi, kaip jau sakiau, pranešimas yra mūsų išeities taškas ir mes pateiksime pastabų iš liberalios perspektyvos. Dėl antro punkto turiu turiu tam tikrų abejonių kalbant apie visuotinę prieigą prie atviro interneto. Mano nuomonė, reikėtų šiek tiek čia mažinti savo užmojus. Toliau tre, trečias punktas, mano nu, nuomonė, nuolatinė prieiga ir atitinkamas politikos koregavimas. Žinoma, apie šios dalykus reikia kalbėti, tačiau tik tais atvejais, kai matome neigiamą poveikį mes turėtume galvoti ir apie teigiamą poveikį ir e, kur tas poveikis yra teigiamas, mes turime stiprinti e, skaitmeninimo e, potencialą. Toliau, kitas punktas, kur kalbam apie darbuotojus, aš negaliu pritarti šiam punktui mano šalyje, tai būtų pažangios skaitminės, e, skaitminės ekonomikos pavyzdys ir manau, kad mes turėtume stengtis šalinti kliūtis verslui ir, e, kaip jau sakiau, kad aš tikrai matau ir potencialą, bet e, norėčiau pakalbėti ir apie kitą aspektą. Kitas dalykas, labai svarbu, kad taisyklės, ypač susijusios su susirinkimų laisvė, kolektyvinėmis sutartimis, streikų teisė ir judumu, visos šios teisės turi būti užtikrintos. Jas turi, būt, turi užtikrinti tie, kas jas sugebės įgyvendinti. Šios teisės yra per daug svarbios, kad galėtume jas palikti tame lygyje, kur jų nepavyks įgyvendinti. Reikia galvoti apie gyvendinimo galimybės ir tas, kas sugeba įgyvendinti, turi būti šių teisų garantų. Gar Tai man yra svarbu. Nors mes esame aldė, liberalai, mes esame proeuropietiški, galbūt kartais net per daug. Labai svarbu suprasti, kad e, tos teisės negali būti visada garantuojamos Europos lygių. Kitas dalykas - skaitmeninimas ne tik kelia riziką, bet ir turi daug privalumų. Jau buvo sakyta, kad lankstumas, judumas, darbas per atstumą suteikia daug galimybių. Tai kelia ne tik, ne tik problemų, bet reikia tuo pačiu metu sakyti, kad tai suteikia ir daug galimybių. Baigdamas norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai. Mes ketiname pateikti tam tikrų pakeitimų, kad šiek tiek papildytume nuomonę E, tais e, motyvais, kuriuos aš minėjau. Ačiū dabar žodis poniai Lopes Permėjo. Jie atstovauja GUENGEL frakcijai. Ačiū pirmininkė. Socialinių požiūrių teisingo pereimo užtikrinimas reikalauja tam tikrų pakeitimų ES teisės aktuose, kad mūsų taisyklės apimtų ir e, darbo skaitmeninėje erdvėje ypatumus. Taigi čia reikia atlikti darbo laiko analizę, pagalvoti apie sutartinius santykius, taip pat apie priklausomybę nuo sutarčių reikia aiškintis, ar kyla koks nors pavojus saugai ir sveikatai ir ar reikia, pavyzdžiui, išplėsti kai kurias teisės, tarkime, teisę streikuoti ar kolektyvinių dėrybų teisę. E, mums reikia apie visą tai pagalvoti, galvojant apie pasaulio skaitmenę ateitį. Reikia galvoti apie skaitmeninius mokymus, mm, darbo skaitmeninimą. Visas šios problemas reikia labai aiškiai išdėstyti. Aš kalbėsiu trumpai, tiesiog pasakysiu, kad pranešėjo, pranešėjos Pasiūlymai mums atrodo yra tinkami ir mes esame pasirengę su jumis konstruktyviai bendradarbiauti per artimiausias kelias savaitės. Ir rengiant nuomonę ir teikiant pakeitimus. Ačiū. Žalies. Kas atstovauja žaliesiems? Karima dėlį nematau. Atrodo, kad žaliesiems niekas neatstovauja. Dabar steiksiu žodį nieko nematau ir iš FDD, ir iš ENF. Tai reiškia, kad reikėtų suteikti žodį komisijai. Ne. Atsiprašau, ponė Jaslovecka, Jaslovec, prašom žodis jums. Ačiū, norėjau pasisakyti šią temą. Kalbant apie pramonės skaitmeninimą, Europos valstybės yra skirtingai tam pasirengusios. Ir kad užkirstume kelią tokiai situacijai, apie kurią kalba pranešėja, tai yra, kad kils pavojus 40 procentų darbo vietų, ir kad, kad mes suteiktume apskritai galimybę Europai, mes visų pirma turime išsiaiškinti, kokios darbo vietos gali išnykti įvykus skaitmeninimui, skaitmenizacijai. Ir negalime sakyti, kad e, išnyks tos darbo vietos, kur užduotis yra paprastos. Ne, mes turime galvoti, ar žmonės, kurie atlieka tą darbą, yra pasirengę keistis. Skaitmeninimu reikėtų pasinaudoti. Mes turime žinoti, kurios darbo vietos yra dinamiškiausios. Jeigu darbuotojai praras darbo, darbą, jiems turi būti sudaryta galimybė susirasti kitą darbą, naudojant skaitmeninius įgūdžius. Mums nuolat yra sakoma, kad e, Europą greitai užgrius e, skaitmeninimo e, tsunamis, kad bus naudojamasi serveriais už ES ribų ir kad Europa ne, nėra pasiruošusi. Aš manau, kad mes visą tai turėtume labai rimtai vertinti ir sutinku su kolegomis, kurie sako, kad Švietimo srityje mes turime parengti nu, jaunus žmonės saugiai naudotis internetu ir būti pasirengus dalyvauti naujose pramoninėse procesuose. Ačiū. Ačiū. Dabar aš suteiksiu žodį komisijai. Gal komisija norėtų komentuoti? Ačiū pirmininkė. Konkrečių pastabų mes neturime. Pasižymėjome visas čia išsakytas e, pastabas. Iš esmės tos pastabos atitinka ir tuos klausimus, kurie kyla mums. Ačiū dabar, ponė Lauricin, baigiamosios pastabos. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kitiems, kurie e, nori bendradarbiauti. Labai svarbu, kad mūsų komitetas pareikštų savo nuomonę. Norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė Aldė šešėlinis pranešėjas, kuris kalbėjo apie visuotinę prieigą. Na, turiu pasakyti, kad mūsų šalyje, Estijoje, Švedijos bankai labai svariai prisidėjo prie visuotinės prieigos užtikrinimo, kadangi e, tiesiog uždarė banko skyrius atokiose vietovėse, nedideliuose kaimeliuose, nes e, bankams tiesiog tie banko skyriai nebuvo naudingi ir rezultatas yra tas, kad visi kaimų gyventojai, įskaitant ir senyvo amžiaus žmonės, pradėjo naudotis internetinė bankininkystė. Bet iš tikrųjų Turiu dar pasakyti, kad e, SEB ir Svetbankas e, surengė mokymus šimtams tūkstančių žmonių, bet tai rodo, kad ir seni žmonės sugeba išmokti naudotis internetinę bankininkystę. Aš manau, kad mes turime turėti didelį užmojį. Visuotinė prieiga prie internetą iš tikrųjų yra esminis skaitmeninės erdvės kūrimo elementas. Jeigu mes kalbame apie skaitmeninę rinką, negalime uh, E, palikti nuo šalyje tam tikrų gyventojų grupių, ne, ne tik darbuotojų, bet ir vartotojų, mes turime galvoti ir apie vartotojus. Taigi svarbu užtikrinti visuotinę prieigą. Ir infrastruktūra turi būti kuriama visur, yra tokiuose vietovėse ir kaimuose. E, apie tai kalbama ir komisijos e, dokumente. Komisijos dokumente yra pateikiamas pažadas daug investuoti į prieigą. Tai jau yra numatyta. Mūsų užduotis yra pažiūrėti į kitą pusę, kaip žmonės turėtų būti motivuojami ir įgalinami naudotis tomis paslaugomis. Ir aš manau, kad mes visi esame suinteresuoti e, akcentuoti ir švietimo vaidmenį šios politikos rytyje. O dėl darbo vietų atsirandančių ar neatsirandančių darbo vietų. Tyrimai rodo, kad kai yra sukuriama viena kvalifikuota darbo vieta skaitmeninėje e, rinkoje, šalia atsiranda dar penkios darbo vietos, bet žinoma, čia kyla perkvalifikavimo, naujų įgūdžių suteikimo klausimas. Gali būti, kad atsiras e, ir kitų darbo vietų susijusių su asmeniniu bendravimu, nebūtinai vien su darbu su kompiuteriu. Na, aš manau, kad su šešėliniais pranešėjais vyks labai įdomi diskusija ir aš labai tikiuosi susitikti su jumis visais Strasbūrė vasario 14 dieną. Ir tikiuosi, kad iki sausio 31 dienos sulauksiu daug įdomių pasiūlymų. Ačiū. Deadline... Dėkoju pakeitimams. Galutinis termas yra sausio 31 diena, vidurdienis. 22-23 kovo bus tvirtinama. Pasiekime paskutinį šios dienos darbo tvarkės klausimą. Tai yra apie bendros sistemos sukūrimą, bendros Europos statistikos susijusios su asmenėmis ir namūkiais ir pagristos iš imčių surinktais individualaus ligmens duomenimis. Tai yra svarbus dalykas. Svarbu, kaip mes galime kaip mes galėtume paraginti skirtingas paskatinti skirtingas ES dalis siekti to paties ligmens, kai kalbama apie ateities planus, kai aptarinėjame šios klausimus Europos parlamente. Suteiksiu žodį pranešėjų ponui Metzeric. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad anksčiau ir vėliau komisijos atstovas atvyks ir mes galėsime prasmingai pasikeisti nuomonėmis išgirsti komisijos versiją dėl šio reglamentuojančio teksto. Manau, kad visi gali galvoti, kad tai yra labai techninio pobūdžio reglamentas ir nieko kita, bet tai nėra tiesa. Ne dėl to, kad aš esu pranešėjęs ir kad aš, man ši tema yra artimesnė, bet dėl to, kad jau preambulė reglamento yra išdėstyta, kad jeigu pritarsime šiai idėjai, kad visos europinio ligmens politikos kryptis turbūt grindžiamos įrodymais, tai tokios politikos kryptis reikalauja e, laikų pateiktų palyginamų ir patikimų nu-, duomenų, kad būtų galima dirbti jų pagrindu. Eurostat daro viską, kas jo galiuose pateikti tokius duomenys, bet yra gerai žinomų trūkumų šioje srityje. Duomenų surinkimas, kuris atliekamas per apžvalgas, patiria daugybę sunkumų ir kliūčių. Labai svarbu, kad duomenys būtų savalaikiai ir patikimi ir kad būtų ta pusiausvėra nustatyta tarp duomenų kokybės, palyginamumo ir duomenų pateikimo e, savalaikiškumo, tam reikia reglamento, reglamentavimo. Tai nėra techninis klausimas, tai politinės skripties klausimas. Pavyzdžiui, kaip dažnai tam tikra apžvalga turėtų būti atliekama ar tyrimas. Tai nėra vien klausimas susijęs, koks turėtų būti optimalus paslaugos teikimo laikas. Mm kai kalbam apie statistinius biurus, valstybės narėse ir Eurostatą. Svarbu ir tai, ko reikia politikai, kai, kai jinai gauna tokius duomenys, reikia, kad jie būtų savalaikiai ir patikimi. Kol kas aš jums negaliu pateikti teksto projektų, jis dar nėra iki galo parengtas ir dėl to nenorėčiau leistis į detalės, kaip mes ketiname tai susijęti su komisijos pasiūlymu. Bet tai turėtų būti pagrindų reglamentas, kuris pasitarnautų kaip pagrindas, kaip bazė kitiems reglamentams, kurie bus rengiami ateityje. Aš manau, kad po penkerių metų, per penkerius metus apžvalgų duomenys ir kiti duomenys, kuriuos teikia Eurostatas, jie bus reglamentuojami. Ir tai šis, šis dalykas yra, tiesiog mes juos sukūrėme precedentą. Aš raginu komiteto narius pateikti idėjas. Žinoma, mes turime tam tikrų apribojimų, įskaitant ir finansinius. Aš kaip pranešėjas pasistengsiu atsižvelgti į tai, kaip mes galime pagerinti kokybę statistikos per šį reglamentą ir kaip galime vis dėlto išlikti tų finansinių apribojimų rėmuose, nes tikrai tų finansinių apribojimų yra. Soci, arba socialiniuose mokslos, mokslams tai yra svarbu, arba kitiems suinteresuotoms šalims, kurios naudos tai duomenimis. Galiausiai tie duomenys turi būti kokybiški, tinkami, kad juos būtų galima palyginti. Duomenų palyginamumas e, bus vienas iš labiausiai mums rūpimų dalykų, aš tai sakau kaip pranešėjas. Bet tai yra svarbu ir visiems tokių duomenų naudotojams, ne vien socialinių mokslų atstovams. Tai svarbu ir įvairioms suinteresuotosioms šalims būtų tikrai labai naudinga, jeigu tie duomenys būtų palyginamojo pobūdžio. Aš norėčiau paminėti vieną svarbų dalyką. Tas duomenų suskirstimo lygis nėra vienodas, kai kalbame įvairius, įvairias apžvalgas. Savaime tai tarsi nėra problema, bet aš norėčiau Norėčiau, kad būtų ne vien e, valstybių narių lygių surinkti duomenys pagal įvairias socialinės politikos rytis, nes e, politikos tikslais arba mokslinio tyrimų tikslais, kai bandoma palyginti tuos duomenys, kurie yra aktualūs socialiniai politikai, palyginti, pavyzdžiui, tarp situaciją e, Vokietijoje ir Liuks, Luksemburgė, tai jeigu tie duomenys nepalyginami, tai to ir neįmanoma padaryti. Tikslas yra bendras. Komisija pateikia e, pagrindus ir sistemą. Aš tikiuosi gyvų diskusijų tiek su komisija, tiek su šešėliniais pranešėjais. Turime aptarti, kiek, išsami turėtų būti, kiek išsamus turėtų būti reglamentas ir kiek reikėtų reglamentuoti per įgyvendinimo arba deleguotusius aktus. Tuos klausimus turėtume aptarti su šešėliniais pranešėjais ir su komisija. Ir galiausiai jos ir su taryba. Dėkuoju. Štai tokia buvo mano įžanga. Ir ačiū už suteiktą žodį. Thank you. Uh... Ačiū. Turime šiokią tokią problemą. Yra politinių frakcijų nariai, kuriems ši tema yra labai įdomi, jie susidomėję ir mes pradėjome jau šią diskusiją užbėgdami 15 minučių už akių, kitaip sakant, mes anksčiau pradėjome, o po 15 minučių gali mūsų posėdį atvykti žmonių, kurie yra kupini naujų idėjų, minčių, kovinės dvasios. Taigi, kol kas aš nenorėčiau, kad ir komisija kažką svarbaus pasakytų. Mes turime palaukti jų. Prieš devynis ar dešimt mėnesių buvome surengę posėdį. Buvo labai aštrios diskusijos, nors tai buvo ir vėlyva popietė. Ir tuomet parlamentarai išsakė labai aišku norą susitikti su komisijos atstovais ir panagrinėti šį klausimą ir turbūt ne vieną kartą jį panagrinėti. Kol kas dar nėra atvykę tie parlamento nariai posėdį, kurie yra suinteresuoti šiais klausimais. Aš turiu sąrašą pranešėjų šešėlinių pranešėjų ir kai kurių iš jų dar nėra, nes mes šiek tiek paskubėjome į priekį. Kol mes jų laukiame, galėtume suteikti žodį parlamentarui iš Estijos. Poniai Lauristin, jis žino visas problemas, kurias mes bandome spręsti. Pone Lauristin, prašau. Dėkuoju, tikrai man suteikta gera galimybė, aš turiu prisipažinti, kad aš esu tam tikrą prasme priklausoma nuo domino, aš daug jais naudojusi ir čia man svarbus trys dalykai. Pirmiausia, kaip geriau pasinaudoti nacionalinę statistiką? Yra skirtingos apibrieštis skirtingose šalise O tai vienas iš dalykų, kurį reikia suderinti. Jeigu turime nacionalinę statistiką, jeigu yra suderintos apibrištis, tai aš manau būtų žymiai pigiau atlikti likdamosius tyrimus. Kitas dalykas. Jau turime tradiciją visų europinių apžvalgų, pavyzdžiui, namų ūkio apžvalga jau yra atliekama Kitas yra e, Europos socialinių mokslų e, vykdoma atlik, apžvalga, bet e, jai stinga finansavimo. Mm, ji tiesiog tampa blogo finansavimo auka. Ir trečias dalykas, kaip mes galėtumėm geriau sukurti geresnį Eurostatą. Jeigu žiūrime socialinius rodiklius, tai jie gana, gana, jų, jie yra nepakankami, jų, jų reikėtų daugiau užsamesnių. Kaip užtikrinti nuseklumą ir palyginamumą bėgant laiku? Yra didelių problemų. Ir visa tai yra svarbu socialiniai politikai, kitoms politikos kryptims. Ir tai taip pat labai svarbu socialiniams mokslams. Ir dar vienas dalykas nemažiau svarbus, mes įžengėme į didžių, didelių duomenų amžių, didžiųjų duomenų amžių. Kokio pobūdžio didieji duomenys šioje srityje reikalingi? Viskas yra pervedama į duomenų lygį, mes turime pasirenkti tam. Taip aš svarbu socialinės politikos srityje. Ačiū. Thank you for making this a comment where... Ačiū už komentarą. Taip, čia jūs kalbėjote kartu ir apie skaitmeninimą, kuris buvo ankstesnis mūsų darbo tvarkės klausimas. Jau pradėjome, ponia Pirinskį, nes jau šiek tiek nubėgome į priekį, dirbome sparčiai. Aš e, tikiu, kad ponas Mecerič Mm, dar kalbės, jis tik tai žanginę kalbą kol kas pasakė, o dabar suteikiu Jums žodį pagal mūsų kalbėtojų sąrašą ponas Pirinski, socialdemokratų vardu, prašau. Ačiū pirmininkė. Taip, tai yra gyvybiškai svarbus pasiūlymas, kurį pateikė komisija. Nes juo bus apibrėžiama kokiu lygiu mes galėsime adekvačiai įvertinti socialinių sričių būklę, socialinių sričių, kurios yra ypatingai svarbios. Ir taip pat leis patobulinti pačią politiką, politikos įgyvendinimą. Tai yra svarbiausias dalykas, kurį e, mini komisija. Komisija ir komisijos narė Tyson kalba apie modernizavimą, kad būtų galima geriau gyvendinti Europos semestrą. ir taip pat įtvirtinti didesnės kokybės socialinę politiką. Komisija yra įsipajėgojusi socialiniai darbuotvarkiai 3A siekiams ir šio pranešimo e, dalykas, duomenis, statistika e, labai pasitarnaus iškeltų tik tikslų pasiekimui. Septyni, septynios nepriklausomos apžvalgos yra įtrauktos viena sistema, tai yra gana platus siekis, plataus užmojo, bet su tuo susiję ir nemažai rizikos, pavojų, nes reforma yra pakankamai radikali. Vienas iš tų dalykų susijęs su svarbiausiu argumentu, tai yra, kad vykdant šią reformą radikaliai sutrumpinamas laikotarpis, per kurį turės bus teikiami duomenys. Tuose apžvalgose yra taisyklė vienerių metų skirtumas, kai yra duomenys iš ankstesnių metų, kai daroma apžvalga Ir tie duomenys, kiti duomenys yra teikiami po to, kai praeina vieneri metai po apžvalgos atlikimo. Argumentas yra toks, kad reikia iki 11 mėnesių sutrumpinti tą laikotarpį, kad greičiau būtų pateikiami duomenys. Tai leistų sutrumpinti tą duomenų analizės apžvalgos laiką ir geriau gyventi Europos semestrą. Bet čia nėra iki galo aišku, ar komisija yra pasirengusi patvirtinti, kad bus tas pagerėjimas e, e, vienerių metų ar vienuolikos mėnesių. Gal šešių mėnesių tą dalyką reikėtų patikslinti. Konkrečiai paaiškinti. Aš taip pat bandau, kad reikėtų, bandau mąstyti, kad reikėtų sutrumpinti tą laikotarpį tarp, tarp duomenų nu, gavimo ir jų vertinimų. Kitas svarbus tvirtinimas, kurį daro komisija. Toks duomenų kaupimas suteiks didesnį lankstumą Komisija sako, kad dabartinė padėtis susijusi su socialiniu statusu ir tendencijomis, kad tai gana dinamiškai keičiasi, dažnai netikėtai, neprognozuojamai keičiasi. Todėl iškyla poreikis išplėsti renkamų duomenų apripti kad juos būtų galima lankščiai naudoti iškilus kažkokiems konkretiems klausimams ar problemams, kad būtų galima sukurti reikiamas duomenų bazės. Lankstumas yra geras dalykas, bet kartais tai sukelia sunkumų logistinė prasme ir tai sukelia papildomų sąnaudų ar išlaidų. Ir čia jau kalbame apie tas rytis, kurios tiesiogiai susijusios su valstybėmis narėmis, kiek jos yra pasirengusios dalyvauti tokioje veikloje. Aš manau, kad dar mums reikia nemažai nuveikti, kol valstybės narės prisims reikiamus įsipareigojimus ir bus pasirengusius imtis tokios veiklos. Čia reikėtų labai rūpestingo vadovavimo ir intensyvaus darbo, nes valstybės narės, jų padėtis yra gana skirtinga, yra daugybė administracinių duomenų, kuriuos būtų galima pasitelkti toms apžvalgoms, kai kurios yra pereinam, pereinamajame laikotarpėje, o kai kurios tiesiog remiasi tik tai atliekamomis uh, apžvalgomis. Kitas dalykas - palyginamumas Dar vienas labai stiprus komisijos argumentas, kad bus nuoseklumas ir atitikimas horizontaliu lygiu. Per tam tikrą laikotarpį bus žymiai didės, geresnė galimybė padaryti tam tikras išvadas ir sprendimus, sukaupiant e, įvairius duomenys ir juos lyginant. Bet panašu, kad yra rizika, kai kalbama apie palyginamumą bėgant laikui. Būtent tas e, laiko aspektas sukelia susirūpinimą iš valstybių, iš valstybių narių pusės. Čia reikėtų vertinti nedarbo lygį, lyginti nedarbo statistiką, lyginti įvairių e, e, bedarbių grupių padėtį ir statistinius duomenis. Ir tuomet iškyla klausimas komisijai, kaip praktiškai reikėtų pasirenkti, e, spręsti tokią riziką. Kitas dalykas Palyginamumas yra susijęs su tuo, ir tai minėjo komisija, kad socialiniai duomenys yra pergrupuojami, patvarkomi, bet yra ir dar viena duomenų grupė susijusi su verslo statistika – Kai kurie iš tų duomenų atitinka socialinius rodiklius, pavyzdžiui, pajamų struktūra, pajamų struktūros apžvalga. Ir analizė iš dalies čia būtų aktuali abiem atvejais ir turėtų poveikio galutiniam rezultatui. Taigi apskritai, aš manau, kad būtų priimtina kad būtų gerai pritarti šiam komisijos siekiui. Reikėtų išsameu viską aptarti, diskutuoti, pažiūrėti į praktinę pusę siūlomų dalykų. Ir tuo pačiu metu mes aiškiai suprantame, kad ši užduotis yra sudėtinga. Mes įžengėme į iki šiol mums nežinomą teritoriją. Reikia vertinti galimas rizikas, objektyviai tai padaryti. Ir taip pat įtraukti valstybės narės, kad užduotis būtų įvykdyta sėkmingai. Štai tokie komentarai, kurios, nu, kuriais norėjau pasidalinti. Ačiū. You didn't hear the last one? Uh, well... Negirdėjote pabaigos. Aš noriu pasakyti, kad e, Terebesijos Eker atstovės nėra, e, kalvėšamo nėra, bet yra Lynn Boylan, Guangel atstovė, prašom. Dėkui, pirmininkė. Norėjau paminėti tik trumpai keletą dalykų. Jeigu teisingai bus įgyvendinti reglamento tikslai, statistikos e, duomenų rinkimo procesus paprastinimas, norint užtikrinti geresnę informaciją, e, primant politikos sprendimus ir teikiant paslaugas, tai bus naudinga ir valstybėms naims ir ES apskritai tam, kad galėtume spręsti tokias problemas kaip skurdas, socialinės skirtis, darbo vietų kūrimas, įgūdžių formavimas, judumas. Mums tikrai tiems dalykams reikia gerų statistinių duomenų, kad galėtume vertinti atitinkamas politikos priemonės ir taip pat e, užtikrinti jų deramą kryptį. Tai svarbu socialinė, ekonominė prasme ir e, tai yra reglamento tikslas ir aš e, pritariu e, pranešėjui, tai nėra tiek politi, techninis dalykas, bet ir politinis. Reikia plėtoti statistikos galimybės, kad atsirastų naujų tiekėjų ir reikia užtikrinti lankstumą, reikia taip pat parodyti, kad gali būti palankus vartojimui tie duomenys, nesudėtingi interpretuoti. Uh, Manau, kad reikia keisti, e, priimti pasikeitimus e, tyrimui ar apžvalgai dėl gyvenimo sąlygų. Ir Taip pat reikia užkisti kelią, kad nemažėtų dalyvių statistinėse apžvalgose, nes tai pakenktų reglamento tikslams. Aš džiaugiuosi, kad įtraukt tas gerbuvis gerovė, trečios straipsnio antra H dalis. Tokiu būdu bus galima užsitikrinti valstybių narių ekonomijos ir socialinės padėties tikrą vaizdą. Než, nežinau, ar valstybės narės gaus finansinę paramą iš ES, norėčiau apie tai paklausti, ar dalyvavimas tyrime yra privalomas. Dar baigdama plačiau noriu kai ką pasakyti. Aš tikiuosi, kad bus galima toliau plačiau pakalbėti apie e, valstybių narių pateikiamus duomenis mm, Euros, Eurostatui, ar tai bus traktuojama kaip mikroduomenys. Reikia pasiaiškinti šį klausimą yra pozityvių dalykų susijusių su reglamentu ir tikiuosi, kad komisija bei parlamentas galės dirbti kartu, nes yra tam tikrų problemų dėl reglamento ir kad bus galima dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir, e, kas svarbiausia, su nacionalinėmis statistikos tarnybomis. Dėkuoju. Žalių atstovų nėra. FTD e, pranešėjų neturi ponios viso to nėra, jie atstovauja ENF. Jūs pasakysite, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Pradinė mintis sukurti bendrą sistemą e, statistikos, kad būtų galima patikimus statistinius e, duomenis surinkti, aktualius ir reikia komisijos todėl pasiūlymą tik tai paremti. Bet jau yra labai daug statistikos tarnybų ir e, dėl racionalizavimo, supaprastinimo statistikos e, priemonių, tai reikia tą dalyką ir prisiminti. Taip pat reikia e, prisiminti, kad komisija, kuri nėra išrinkta deleguotaisiais aktais, E, gali pakeisti statistikos rinkimo principus, tai yra 15 straipsnis pasiūlymų. Ir statistinių duomenų rinkimas kelia e, porą klausimą. Ar nes, pavyzdžiui, ar nekils problemų dėl privataus gyvenimo, nes e, sakoma, kad daug, e, kad statistiniai duomenys yra reikalingi e, užtikrinti e, geram biurokratiniam aparatui. Dar vienas dalykas - Europa 30. Europa 2020 ir Europos semestras. Taip pat eurozona ir svarbiausia Europos klausimai. Mes žinome, e, kokie, kaip skambiai nepasiteisino, kaip žlugo skambiai e, tos visos sistemos ir visi pasiūlymai, taigi reikalingi statistiniai duomenys. Komisijos atstovų dar nebuvo, kai jūs e, pasisakėte, gal jūs norėtumėte ką nors pridurti, ką nors pasakyti. Komisijos atstovų paklausti. Labai trumpai dėkoju Jums e, ir dėkoju visiems, kurie pasisakė. Aš matau, kad tikrai bus įdomu diskutuoti su šešėliniais pranešėjais e, šiuo svarbiu klausimu. Ko mums reikia? E, reikia, kad komisija kai ką paaiškintų, tiksliau reikėjo, bet jau gavome tam tikrus paaiškinimus ir patikinimus Mano požiūris į tai yra toks. Aš suprantu pirminį tikslą ir tas apribojimus varžymus, mm, kurie buvo susijęs su komisijos pasiūlymo ir būtent suprantu, kodėl jis toks. Kalbėjau su komisijos atstovais įvairiais ir paaiškėjo, kad e, su valstybių narių statistikos tarnybomis labai išsamei buvo aptartas pasiūlymas. Ir aš norėčiau gauti patikinimą, kad tikrai taip ir buvo ir kad nereiks to daryti vėliau. Dabar kas man aktualiausia? Kaip apibrėšime politinį ir techninį e, reglamentavimą, nes tai yra detalės, dėl kurių reikia susitarti e, ir parlamentui teikiant pasiūlymą, tai turi būti aišku. E, kolega, kuris išėjo, kėlė svarbų klausimą, kaip deleguotieji aktai tame kontekste atrodys. Ir dar pasakysiu, kad jūs labai greitai gausite mūsų pranešimo projektą. Aš e, jį dar aptarsiu šešinės pranešėjais ir kol kas nenoriu kalbėti apie projektą. Tik tai pasakysiu, kad pritariu pirminį tikslą. E, pritariu pirmiem tikslui ir e, pritariu mintims pradėms ir manau, kad e, bus geras tas veiksmas ir pasiūlymas. Dėkuoju. Galio Guai, socialinės statistikos direktorato atstovui. Norite pradėti? Taip, ačiū pirmininkė. Kodėl uh, pateikėme pasiūlymą dėl reglamento, kaip buvo pasakyta patikima savalaikė socialinė statistika. E, tai labai svarbu Europos semestrui, Europai 2020 socialiniai darbotvarkiai ir panašiai. Mes matome, kad vis keičiasi ir vis daugie poreikio e, statistiniams duomenims tiek nacionalinių, tiek regioninių lygmenių. Uh, darbo vietos, galimybės surasti darbą, skurdas, socialinė skaitis, neligybė, pasiskirstimas, švietimas, įgūdžiai, skaitant skaitmenius įgūdžius, sveikata, socialinė apsauga ir gerbuvis. Tie klausimai e, turi būti, ar, ar sprendimas klausimų problemų turi būti paremtas e, solidžiai statistiniais duomenimis. Mes jau keletą metų dirbame su valstybėmis narėmis, su nacionalinėmis statistikos tarnybomis. Galvojame, kaip modernizuoti socialinę statistiką, kad būtų galima sureaguoti į tokius pokyčius rimtus. Norėčiau dar paminėti keletą ateities dalykų ir tikiuosi, kad tuo pačiu atsakysiu ir į kai kuriuos iš, iš jūsų klausimų. Pirmiausia, reglamento projektas yra pirmasis pagrindų reglamentas, bus iš viso trys reglamentai. E, jis susijęs su tyrimais, antras bus e, susijęs su surašymu gyventojų ir namūkių, trečiasis pagrindų reglamentas dar vėliau atsiras, jisai bus susijęs su duomenimis, e, susijusiais su administracijomis ataskaitomis sveikata, švietimas, socialinė apsauga. Mes pritaikėme tokį laipsnišką požiūrį dėl praktinių priežasčių. Ir e, taip pat e, siekėme modernizuoti sistemas, mes norime nuoseklumo ir norime užsitikrinti tvirtą, solidų statistinį pagrindą. E, mes manome, kad tyrimai yra tikriausiai daugiausiai žadantis elementas ir dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti. Iš tiesų šis reglamentas įdėks su paprastinimo, nes septyni skirtingi duomenų rinkiniai bus apjungti, sujungti į vieną grupę. Uh, uh, jau turimus duomenys apimsime, taip pat sustiprinsime sinergijas tarp skirtingų dalių uh, tyrimų. Tokiu būdu atsiras e, daugia matys e, tam tikras matmuo, pavyzdžiui, darbo rinkos, švietimo, vartojimo sveikatos, kad būtų galima geriau parodyti, kur yra neligybė, įgyvenant tam tikras politikos priemonės, taip pat bus atliekami tyrimai dėl Mm, biudžeto ir, ir, ir vartojimo, pavyzdžiui, apžvalgos prisidės prie tam tikrų sprendimų. Dar vienas dalykas - savalaikiškumas. Tai yra didžiulė problema šiandieną. Jeigu, pavyzdžiui, atsiranda duomenys praėjus dviems metams po kontrolinio laikotarpio, mes norime pagerinti savalaikiškumo rodiklį. Po metų bus duomenys, praėjus e, metams po Europos semestro pradžios semestro tikslais. Tai bus daroma. Taip pat mes puikiai suprantame, kad tai reiškia ir tam tikrą kainą valstybės, valstybės narėms ir naštą respondentams. Reglamente yra numatyti tam tikri dalykai, kurie spręs šias problemas. Mes norime naudotis šio laikiškomis e, duomenų rinkimo priemonėmis, kaip buvo pasakyta, administraciniais šaltiniais, įskaitant didžiusius duomenys, naują techniką, naują modeliavimą pritaikyti. Taip pat norime, kad pagrindime dokumente būtų įrašyta skaidriai e, sąnaudų dydis, pavyzdžiui, su imtimis dažnių periodiškumu. Vienas aspektas, kuris mums ypatingai svarbus, yra lankstumas. Mes norime sukurti tokią sistemą, kuri e, būtų naudinga daugelį metų. Taip pat e, matome, kad atsiranda naujų poreikių, jie kinta ir mums reikia lankstumo, kad mes galėtume prisitaikyti prie naujų ir besikeičiančių reikalavimų. Tai reiškia, kad mes nenorime labai išsamei išvaryti visų, pavyzdžiui, e, e, sričių sąrašo pateikti reglamente. Taip pat mes ketiname e, išsamius kintamuosius palikti techniniai sričiai, E, yra du lygmenys - politinis ir techninis. Teisės aktų prieimiai turi apibriežti, kas turi kur pakliūti, o statistika specialistai mm, mm, gilinsis į kintamuosius, kurie uh, leistų įvertinti tam tikras sritis tas lankstumas, toks lankstumas yra numatytas reglamente ir tai yra deleguotieji ir gyvendinimo aktai. Aišku, bus laikoma tarp institucinio sustarimo principų. Palyginamumo klausimas. Jis e, labai svarbus mums kartu su savalaikiškumu, aktualumu mums reikia gebėti palyginti duomenis laikui bėgant, taigi bus tam tikros laibo e, e, ribos numatytos. Mes su nacionalinėmis institucijomis apie tai kalbame, išsiekdami išvengti problemų, taip pat turime gebėti palyginti duomenis tarp šalių. Mūsų bendras požiūris į šį teisės aktą yra toks, mes norime rezultato, mes numatysime tikslus, apibrėšime, kokių duomenų norėtume ir šalis galės patys pasirinkti priemonės, kurias pritaikys, kad galėtų įvertinti atitinkamas sritis ir pateikti duomenis. Noriu aiškiai pasakyti Jums, kad dėl užimtumo ar nedarbo duomenų, Esame atlikę išsame analizę. Ji parodė, kad yra nepaprastai svarbu taikyti suderintą vieningą požiūrį e, klausimynuose e, dėl klausimų tvarkos. E, daugelis valstybių narių tai vertina kaip tam tikrų investicijų pradinio etapo harmonizavimą, bet Je, jeigu mes e, norime harmonizuoti, suderinti iš tikrųjų kai kurios elementus, tai reikės mums atitinkamos ir paramos. Mes finansavimo nuostatas esame numatę reglamente, kad būtų galima stiprinti paėgumus, e, norint įgyventinti naują požiūrį. Taip pat, pavyzdžiui, bandomosius tyrimus, kad būtų galima atlikti atsiradus naujiems reiškiniams ir mes norime užsitikrinti gerą stiprią metodiką, kuri leistų e, surinkti atitinkamus duomenis. Gerbama pirmininkė, mes e, norime dirbti su Europos parlamentu e, šioje labai svarbioje srityje. Dėl to mielai išklausysime jūsų pastabų, jūsų klausimus išklausysime ir esame pasirengę pateikti jums visus reikalingus paaiškinimus. Patvirtinu šį reglamentą ta komisija galės pateikti geresnių e, duomenų, o tai reikš geresnį reglamentavimą. Dėl to mes prašome jūsų paramos šiame darbe. Ačiū pirmininkė. Uh, ask... Ačiū. Dabar su, klausiu pranešėjo, pono Meserič, gal norėtumėte komentuoti. Ačiū. Visų pirma, dėkoju už tą pasisakymą, pristatymą, kuris yra labai aiškus, bet žinoma, aš manau, kad ir šešėliniai pranešėjai, ir kiti suinteresuotieji asmenys Europos parlamente kažkurio metu kreipsis į jūs ir pateiks detalių klausimų, neapsiribosime vien šiuo pasikeitimu nuomonėmis. Taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad patikinote mane, kad tas E, modernizavimo procesas vyksta konsultuojantis su valstybių narių statistikos e, tarnybomis. Tai joms nėra visiškai naujas dalykas ir galiausiai taryba neturėtų labai nustepti dėl rezultato. Aš tikrai tikiuosi, kad taryba nebus e, nustebusi dėl rezultato. Kalbant apie detalės, yra tam tikrų mažesnių problemų, kurias, manau, reikėtų aptarti. Kažkurio metu reikės apsispręsti tiksliai, kas bus įtraukta į deleguotą į aktą. Pats principas yra aiškus, jis yra visiškai priimtinas ir e, akivaizdžiai, kad vadovaujamasi tarp institucinio susitarimo principais, dėl to problemų nekyla, bet gali tekti uh, tam tikras detalės aptarti politiniu lygiu. Man atrodo, kad e, apie tai kalbės ir kiti parlamento nariai. Antra. Dar vienas svarbus dalykas. Aš, kaip pranešėjas, labai norėčiau matyti štai kokį reglamento rezultatą. Tai yra daug geresnį duomenų valdymą, duomenų rinkimo, uh, ir surinktų duomenų valdymą kokybės prasme. Taip pat e, duomenys turėtų būti ir skaidriai skelbiami. E, kitas e, dalykas yra duomenų rinkimo metodika. Tai yra lemiamos reikšmės turintis dalykas, atliekant bet kokį statistinį darbą. Jeigu metodika nebus visiškai skaidri, bus labai sunku vertinti surinktus duomenis. Kiek suprantu, ne visos valstybės narės taiko tą pačią ar netgi tas pačias ar netgi panašias e, imtis atlikdamos tyrimus. Ir tai yra tie klausimai, kuriuos, manau, reikėtų reglamentuoti Europos lygiu negalime to palikti valstybių narių statistikos tarnybų nuožiūrai nes daugiausia statistikos tarnybos vadovaujasi tradicijomis, tradiciniais darbo metodais, o nauji reikalavimai pareikalaus ir panašios metodikos, tarpusai palyginamos metodikos. Kaip reikėtų kontroliuoti papildomas išlaidas? Šis klausimas taip pat kažkurio metu bus iškeltas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad e, komisijos pasiūlyme tam yra skiriamas atskiras e, skyrius. Mes galiausiai turėsime išnagrinėti šį klausimą ir kažkas turės galiausiai užtikrinti e, to darbo standartizuotą kokybę daugiau gilintis į detalės aš nenoriu. Daugelis mano kolegų išsakytų pastabų yra visiškai tinkamos. Turiu galvoje ir periodiškumą, ir skelbimo laiko trumpinimą, taip pat svarstymus, ką, kaip tai paveiks išlaidas, taip pat mm, galvoju ir apie dalyjimasi pajėgumais tarp įvairių statistikos tarnybų. Uh, visus šios klausimus mes nagrinėsime ir pranešime apie tai jums. Baigdamas tiesiog pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, kad yra rengiamas reglamentas. Puikiai suprantu, kad tai taps, iš dalies taps precedentu rengiant kitus pamatinius reglamentus šioje srityje. Dabar nekantriai laukiu mūsų kolegiško darbo šiuo klausimu ir galiausiai sėkmingo rezultato. Ačiū. Dėkoju, suteiksiu žodį ponui Pirinski, o po to Lin Boylan, jeigu sutinkate. Ačiū pirmininkė. Nemanau, kad e, galiu ką nors e, labai reikšmingo pridurti, pritariu pranešėjo požiūriui ir laukiu mūsų tolesnio darbo. Ačiū dabar, ponia Boylan. Taip, aš manau, diskusijas galėtume tęsti šešėlinių pranešėjų sustikime. Pone Lauricin, jūs taip pat viskas tenkina? Na, aš tiesiog noriu akcentuoti, kad yra Europos socialinė apžvalga, kuri nepriklauso statistikos sistemai. Tačiau yra daug metodikos, darbo metodų, kuri yra išbandyta metams bėgant. Tai yra labai skaidri metodika, suteikianti prieigą prie duomenų bazės. Aš labai tikiuosi, kad komisija tos patirties nepraras. Ar Eurostatas norėtų ką nors pasakyti? Taip noriu pasidžiaugti to, kas buvo pasakyta. Džiaugiuosi ir išsakytą paramą reglamento projektui. Manau, kad skaidrumo klausimas ir išsami informacija apie metaduomenis turi būti skelbiama kartu su informacija apie kokybę. Tai yra labai svarbu. Taigi, sakome taip skaidrumui, ketiname viešai skelbti visą turimą informaciją. E, kokybės užtikrinimo sistemos klausimas taip pat mums yra labai svarbus. E, palyginamumas turi dvi dimensijas. Vienas dalykas yra e, šaltinių, metodų ir savokų suderinimas. Kitas dalykas yra stipri kokybės užtikrinimo sistema, kuri turi būti veiksmingai taikoma, kad kai bus skelbimos galutinės ataskaitos, visi turėtų visą reikiamą informaciją. Ačiū. Ačiū, ačiū, kad atvykote. Manau, kad įvyko labai gera, e, konstruktyvi diskusija. Galiu palyginti ją su anksčiau vykusią diskusiją, tada diskusija buvo labai karšta, o šį kartą vyko rezultatyvi diskusija. Ačiū visiems, kad atvykote, kad e, išbuvote iki pabaigos. E, šis posėdis baigiamas. Rytoj vyks e, užimtumo klausimams skirtas posėdis. E, nagrinėsime daug įvairių įdomių klausimų. Lankysis pirmininkaujančios Maltos atstovai, trys ministrai. Taip pat diskutuosime apie komandiruotus darbuotojus paslaugų teikimo srityje. Taigi lauksiu jūsų rytoj. Ačiū.